Jis jau pratėsime posėdį baigtą. Przyjęte w jego trakcie teksty są dostępne do wgromadzenia. Jakieś uwagi? Yra išplatintas kovo 11 dienos posėdžio protokolas. Ar turite pastabų? Jeigu ne, posėdžio protokolas patvirtintas. Norėčiau informuoti apie tai, kad ryte.